Thank you. Grazie. So, colleagues, the explanation of the votes. First we start, first... Gerbiami kolegos, pradėkime nuo laisvryt pranešimo balsavimo praaiškinimo. dėl saugumo priemonių oro transporto sektoriuje. Pone Orvir, ar ji yra salėje? Pone Ovir, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Salėje yra tiek triukšmo, kad net neišgirdau, kad aš buvau kviečiama kalbėti. Parlamento prašymų komisija galiausiai pateikė rezoliuciją, taisyklės dėl draudimo. Aš e, remiu šį dokumentą, kadangi visiems keliautojams, visiems keleiviams yra svarbu, kad būtų laikomasi skaidrių ir saugių taisyklių. Taip pat svarbu užtikrinti, kad jomis būtų tinkamai naudojamas. Ačiū, pirmininkas. Gerbiami kolegos, turime tęsti darbą. Tie, kurie norėtų pasilikti, turėtų atsisėsti ramiai, tyliai. Na, o tie kolegos, kurie turi susitvarkyti kokius nors kitus reikalus, prašytume, kad tie kolegos išeitų iš salės, kad galėtume dirbti ramiai ir tyliai. Dabar suteiksiu žodį ponui Paško. Prašau. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ctení kolegyne, kolegovia. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš manau, kad Europos parlamentas ir komisija teisingai elgesi siekdami skaidrumo, kalbant apie aviacijos saugumo finansavimą. Norėčiau vis tik pasakyti, kad buvo įkurta speciali agentūra, kuri atsakinga už šį darbą, bet ne viskas yra atliekama taip, kaip reikia, nes Europai reikia pinigų vystyti ekonomikai ir šis sektorius taip pat turi būti tinkamai prižiūrimas. Na, o naujų agentūrų kūrimas reiškia, kad yra švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Aš nemanau, kad tai yra sėkmingas žingsnis. Dėkoju. Ponas Liberatski yra kitas kalbėtos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išreikšti savo pasitenkinimą tuo, kad galėjau balsuoti už. Taisyklės dėl automobilių dalių. Ir sertifikavimą. Mes sutarėme dėl šio dokumento paskutiniu momentu, tačiau manau, kad piliečių labui žengėme tikrai svarbų žingsnį. Pirmininkas, ar dar kas nors norėtų kalbėti apie tai, kaip balsavo dėl mūsų minimo ponios Leifried pranešimo? Jeigu ne, eisime prie pono Simpson pranešimo ir balsavimo paaiškinimo. Ir tai yra pranešimas dėl bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių. Eh, labai ačiū. Aš manau, kad vakar labai gerai padarėme, kad pabaigėme pirmąjį svarstymą apie e, dėl e, transeuropinių tinklų. Mes turime sujung, apjungtą tekstą ir viskas, kas yra susijęs su šitų tinklų pertvarkymų kitam dešimtmečiui e, tiesiog pakibo. Viskas turi būti racionalizuota ir supaprastinta visos Europos mastu taip, kad būtų užtikrinta tinklų tarpusavio saveikumas. Be to, kadangi mes esame atsidūrę ekonominėje krizėje, turime numatyti e, operatyvinę fazę, E, šių tinklų statymą, ne tik tais biudžeto klausimus turime svarstyti. Mes turime numatyti naujus veiksmus, kurie leistų dėka šių tinklų ekonomiką pagyvinti. Šiandieną šie tinklai yra tikrai skubus klausimas, jį skubiai reikia spręsti. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti dėl Simpsono pranešimo? Ne. Tuomet pono Kirilovo pranešimas. sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų supaprastinimas. Ačiū. Aš remiu šią iniciatyvą, šią teisės akto iniciatyvą, nes šis pakeitimas leidžia 2008 metais nustatytus tikslus Manau, kad supaprastinimas leis valstybėse narėse, regionuose e, teigiamai vystyti ekonomiką. Ir tai taip pat teigiamai pasitarnaus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Konkrečiai yra kalbama apie tam tikrus supaprastinimus, kuriuos reikia atlikti praktiniais sumetimais ir tai taip pat teigiamai įtakotų programos įgyvendinimą. E, bei e, leistų lengviau prieiti prie kitų problemų, kurias turime spręsti. Ačiū, ponė Mikulėninė. Dėkui, ponė. Nemažai valstybių šio ekonominio nuosmukio laikų patyrė tikrai smarkių sukretimų ir e, nemažai iš ES valstybių e, kritimas viršijo apie 10 procentų. Todėl labai svarbus ES dėmesys ne tik senosioms ES valstybėms, bet ir toms, kurios neseniai įstojo į ES ir naudojasi struktūriniais fondais bei socialinio fondo parama. Struktūriniai fondai tai svarbus instrumentas galintis padėti atsigauti valstybėms narėms patyrusiams e, smarkų ekonomikos nuosmukį. Tad su, su paprastinus reikalavimus e, e, struktūrinių fondų įsisavinimui, manau, tai bus galima padaryti kur kas efektyviau. Ant... Señor Antoniozzi, prego. Ponas Antonijotis, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Europos regioninis vystimasis ir sanglaudos bei socialinis fondai e, įrodė, kad yra tinkami instrumentai skatinti mm, regioniniai sanglaudai bei kovoti su visą pasaulį krečiančia ekonominė bei finansinė krize. Todėl aš sveikinu su paprastinimu pasiūlymus dėl lėšų skirimo. Tai tikrai padės naudos gavėjams geriau pasinaudoti lėšomis. Taip pat džiugu dėl dešimtųjų metų iš ankstinio finansavimo kvotos, kuri numatyta nukentėjusiams valstybėms. Daugiau dėl šio pranešimo norinčiųjų pakomentuoti nėra. Tęsime pono Sair pranešimu. Ponas Antonijotis šio klausimu taip pat nori pasisakyti. Prašom. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau už poną Sair pranešimą. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad e, įsigaliojo Lisabono sutartis ir jie atneša su savimi daug naujovių. E, ypatinga dėmesį skiriu deleguotiems teisės aktams. E, tai geriau e, atspindi ES naujovėmis, tačiau e, jie gali būti naudojami tik išskirtiniais atvejais, kad nenukentėtų parlamento vykdoma kontrolė. Dabar viskas priklauso nuo naujosios sistemos praktinio įgyvendinimo. Esant reikalui, reiks pakeisti sistemą. Ačiū. Ar dar yra norinčiųjų dėl pono Sair pranešimo pasisakyti? Jeigu ne, tai kitas. Uh, klausimas - Lisabonos e, sutarties poveikis vykdymo procedūroms. Pone Toharus, vienintelė norėtų pasisakyti šią temą, jeigu jūs esate salėje, prašom. Teoharus, here, Pone Teoharus, paskutinė galimybė jums. Daugiau nėra norinčių pasisakyti bei pakomentuoti savo balsavimo motyvus. Todėl dabar pereiname prie pono Vandalino pranešimo. Pone Savisar. Ar kolegė salėje? Pone Savisar? Nėra kolegės salėje, todėl galime pereiti prie Polson pranešimo. Ponas Kalinovskis prašė žodžio. Pan Kalinovski. Ponas Kalinovskis. Jo taip pat nėra salėje. Pone Meginės. Thank you, President. I presume I don't... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad gausiu dvi minutės, nes nebuvo tiek daug kolegų, tačiau man užteks vienos. Visiškai palakau šį pranešimą dėl gyvūnų gerovės, bet man kelia abejonių, kaip šis parlamentas ir ES kuria teisės aktus šioje srityje. Siūlo remtis moksliniais duomenėmis gyvūnų geroviai, o nesivadovauti emocijoms. Mes siūlome teisės aktus, kurie nėra pagristi moksliniais duomenimis. Mes tikrai E, į labai nepatogią padėtį statomi es ūkininkus ir gamintojus. Aš noriu išreikšti savo pasipiktinimą dėl to, kad es, e, komisija, atsiprašau, atnaujins dėrybas su Merkosiur dėry, šalimis, atnaujins dėrybas ir tai tikrai e, pablogins paukštienos bei mėsos gamintojų situacijų Europos Sąjungoje būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių importuotai produkcijai būtų taikomi tokie viet standartai kaip ES. Jeigu mes to neužtikrinsime, tai lieka tik reikšti savo pasipiktinimą. Ponas Herjar, ačiū, ponė pirmininkė. Gyvūno apsauga turi būti suderinta ir dėl jo turi susitarti visa tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, turime pagalvoti e, gerai prieš priimdami naujus standartus ir užtikrinti, kad visi teisės aktai būtų vieningai gyvendinami Europos Sąjungoje. Antra, dėl globalizacijos turime daugiau dėmesio skirti tam, kad importuotiems produktams iš trečiųjų šalių būtų taikomi tokie pat standartai kaip ES pagamintai produkcijai. Manyčiau, vartotojas turi teisę e, pirkti bei vartoti saugę bei sveiką produkciją. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti dėl šio pranešimo? Ne. Is... Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimų. Tai yra pono Fol, Liufol pranešimas Es žemės ūkis ir klimato kaita. Matau, ponė Maginės norėtų kalbėti šiuo klausimu. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš, man regis, turiu lankytojų grupę, sveikinu juos, tai yra mano apygardos atstovai. Džiugu, kad yra lankytojų, kuriems įdomu, kaip veikia parlamentas ir puiku, kad jie gali pamatyti, kaip tai vyksta. Dėl šio pranešimo, pono Liufol pranešimo, norėjau pasakyti, kad mes kariavome didelį mūšį, mes kalbėjome apie tai, kad reikia valgyti mažiau mėsos. O aš sakau, kad mes dėl žemės ūkio ir klimato kaitos geros būklės kovodami turime pasirinkti tokias technologijas, kurios leidžia išmesti mažiau CO2 į atmosferą. Mums reikia naudoti geriausias technologijas, su mažiau resursų, nes vis mažiau žemės ir vandens laisvo lieka. Turime pagaminti daugiau. Tad mums reikia atlikti tinkamus tyrimus, kad galėtume e, tinkamai pasiekti šio tikslo. Reikia, kad maisto pramonė ir žemės ūkis daugiau bendradarbiautų, kad maisto produktus gamintume draugiškų aplinkai būdų. Dėkoju. Sveikiname jūsų lankytojų grupę. Herr Präsident! Ačiū, ponė pirmininkė. Trys trumpos pastabėlės dėl šio pranešimo. Pirmiausia, mano nuomonė, žemės ūkis nėra problema, bet problemos sprendimas klimato kaitos požiūriu. E, mes tik tyrėme klimato kaitos priežastis, nors žiniasklaida teikia kitaip, todėl e, šioje srityje turėtumėme įsiaiškinti visas teorijas, hipotezės bei požiūrius, visas reikia atsižvelgti ir tinkamai išnagrinėti e, pagrindinės ir marginalinės. Toliau reikia imtis visų priemonių, kurios yra geros ir nebiurokratinės. Tokiu būdu padidinti žemės ūkio produktivumą ir veiksmingumą. Pavyzdžiui, žie... dirbožėmio apsaugos direktyva čia yra tikrai kontraproduktyvi ir neduoda jokios naudos. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų tarti žodį dėl Stefan Liufol pranešimo? Regis ne. Tad galime keliauti toliau ir paaiškinti balsavimo motyvus dėl kolegos Dorfman pranešimo. Pone Maginės nori kalbėti. Prašau. Na, tikiuosi, lankytojų galerijoje visiems turbūt padariau neįlinį įspūdį. Paprastai aš tiek daug nekalbu. Tačiau tai yra tas rytis, kuri man labai rūpi. Žemės ūkis, maisto gamybos rytis man yra labai rūpimi klausimai. Mes turime užtikrinti, kad galėtų išgyventi ūkininkai, ūkininkaujantis toje vietose, kur sąlygos yra labai sunkios. Jiems reikia lėšų, kad jie galėtų tose vietose išsilaikyti, išgyventi. Biofiziniai kriterijai buvo pasiūlyti komisijos ir mano supratimu jie yra pernelyg ribojantis. Mes turime atsižvelgti į tai, kad dirbožėmio šal... sąlygos visoje ES yra nevienodos. Ir aš galvoju, kad jeigu mes taikysim tos kriterijus, E, regionuose prie Atlantų gali kilti problemų ūkininkams, ūkininkams būtent ten. Tad norėčiau pakviesti komisiją, kad būtų atsižvelgta į tą susirūpinimą, kai bus rengiamas teisėkurus tekstas. Komisija sako, kad e, ūkininkai geriau tvarko e, gamtovaizdį negu kažkokios kitos struktūros. Tad leiskime tiems ūkininkams likti ten, kur jie yra ir to būdu kraštovaizdžio tvarkymas bus užtikrintas. Dėkui. Na, o dabar pereiname prie dėl Kastilio pranešimo dėl naujos Europos skaitmeninės darbo tvarkės EU 2015. Kolega Alfano, prašau. Prego. Grazie, prezidente. Dunque... Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už ES parlamento E, rezoliuciją dėl naujos skaitmeninės darbo atvarkės. Nes manau, kad mūsų visai, visiems gyventojams, visai sąjungai tai yra tikras, tikrai didžiulis prioritetas. Toks tinklas leistų laisvai piliečiams reikšti savo nuomonę ir dalyvauti demokratinėme gyvenime bei skleisti žinias ir inovacijas. Norėčiau pasakyti, kad E, plačiajuostis transliavimas leis daug didesnę e, informacijos sklaidą vystyti ir, kaip pasakė Eurostatas, dėl e, interneto yra dviejų arba netgi trijų greičių Europa. Kai kurie regionai Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje labai silpnai turi išvystę internetą. Spaudos laisvė 2009 metais Freedom House, pagal Freedom House nuomonę e, Italija ir Graikija yra visiškai laisvos. Tuo tarpu Graikija. E, e, Kongo salos ir kitos šalys taip pat. Buvo numatyta labai daug lėšų, kad būtų užpildytos spragos skaitmeninės spragos Italijoje. Tačiau buvo pasakyta vėliau, kad, Italijo, kad, kad tai nėra prioritetas. E, tačiau tai yra viena iš mažiausiai konkurencingų sričių e, valstybė Europoje ir tikrai reikėtų kažkaip tai tas spragas užpildyti. Dar kas nors norėtų dėl, dėl kastilio pasisakyti? Tuomet liko laiko ir galima pereiti prie Salafranką. E, pranešimo ES strategija Latino Amerikos atžvilgių. So floor... Pono Higgins salėje nėra. Tai mūsų šiandies, šiandien kalbėtojai pirmūniai suteiksiu žodį. Pone Maginės, ačiū pone pirmininkė už malonius žodžius. Aš pasakysiu lankytojams, kad paprastai čia laikomės rimties, bet šiandien gal išimti padarysime. Aš jau nemažai kalbėjau ir pasisakiau šią temą. Manau, kad ne iki galo suvokė EP, e ką mes padarome šiuo pranešimu. Žinoma, e, e, reikia atnaujinti dėrybas, bet jos turi vykti dviejais lygiais. Pirmiausia, PPO lygių dvišalių, ir dvišalių lygių, tačiau kur yra nauda ir kokia yra žala. Jeigu mes norime išparduoti ES žemės ūkį, aš būtent e, dėl to rūpinosi. Pati komisija pažymėjo, ES žemės ūkis e, pajus didelės neigiamas pasiekmes, jeigu susitarsime su Merkosiur šalimis, labiausia nukentės. E, pa, jautienos bei mėsos gamybos sektoriui. Dėl tų priežasčių aš negalėjau pritarti šiam pranešimui. Ačiū. Paskutinis mūsų klausimas prieš JAF vicepirmininko pasisakymą, tai es ir Kanados aukščiausio lygio sutikimas, ponas Džian Marija Negijas, prašom. Prezidente, <clears throat> l'acqua è un bene di tutti e non può essere un bene soltanto di pochi. Ačiū labai. Plemba. Emendamento 10, che si opponeva a qualsiasi tema. Tikrai svarbi tema e, ir mm, tikrai pasisakau prieš vandens išteklių privatizavimą. Nepamirškime, kad mes turime vykdyti bendrą ekonominę politiką. Mm, turime ginti labiausiai nukentėjusių žmonių interesus tiek ES, tiek Kanadoje. Mums šis tekstas e, svarbus, nes mes stengiamės ginti savo vertybės. Manyčiau, reikia neleisti, jog viešosios vertybės būtų privatizuojamas, tas pasakytina ir apie vandenį. Pastarosiomis dienomis mes pradėjome rinkti parašus dėl referendumo, dėl vandens išteklių privatizavimo mes susilaukėme didelės paramos, pažymėsiu, ačiū. Dėkui, kolegos, e, ką tik gavau informaciją, jog JAF vicepirmininkas